visose šalise. E, pranešimo autorė Marija Tešakė, jai žodis teikiamas keturioms minutėms. Yes, it's working. Technology is a great thing. Thank you, President, Vice President Timmermans. Taip, technika veikia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti e, komisarui ir e, šešėliniams pranešėjams. Ir taip pat norėčiau padėkoti visiems pasaulio žmonėms, kurie e, internete pateikė savo pasiūlymus. Jie prisidėjo prie e, pranešimo projekto, dėl kurio mes balsavome e, komitete. E, technologijų vystimasis turi didelę įtaką e, žmogaus teisėms. Ir, e, technologijos yra susijęs su e, geresnė prieiga prie informacijos, bet taip pat padeda, naudot, e, padeda keistis informaciją apie žmogaus teisų pažeidimus, apie korupcijos atvejus ir taip toliau per e, internetą, per e, mobiliuosius tinklus galima, tam tikros žinios gali pasiekti daugiau žmonių. Taip pat e, technologijos teikia daugiau galių žmonėms, tačiau technologijomis galima piknaudžiauti ir jos taip pat gali e, tapti žmogaus teisų pažeidimo e, įrankiu. Taigi, e, be visų technologinių specifikacijų e, dažnai e, šitos e, technologinės priemonės yra naudojamos e, pažeidžiant žmogaus teises. E, ir dažnai e, tai vyksta tose taisyk... valstybėse, kuriuose nesilaikoma demokratijos, kuriuose, yra, e, kuriuose nėra atitinkamų saugumo reikalavimų. Ir e, reikia pabrėžti, kad technologijos yra svarbios, taip pat kalbant apie saugumą ir apie žmogaus teises. Ir mes turime kalbėti apie ryšį tarp saugumo ir tarp laisvių. Ir iš tiesų šitie du veiksniai yra tarpusavėje susiję be pažangios politikos, be e, šitų e, dviejų sistemų susijimo e, mes negalėsime pasiekti pažangos ir aš tikiuosi, kad ES institucijos darys viską, kad mes apgintume savo žmonės, savo diplomatus, savo informaciją nuo tų sistemų, apie kurias mes diskutuojame. Žvalgybos sistemos, programišiai, E, prisideda prie e, įvairių pažeidimų. Ir jeigu, pavyzdžiui, kokia E, kokia nors ES įmonė pardavinėja tam tikrus produktus e, Sudanui, Iranui ar kitoms šalims, e, tai taip pat reikia imtis tam tikrų priemonių. Bet e, baisesnis dalykas yra, kuomet žmogaus teisų gynėjai e, e, Meksikoje, Rusijoje, E, kitose šalise e, turėtų būti ginami ES politikų nuo e, technologijų, kurios yra sukurtos ES. Ir taip pat mes turime e, pabrėžti, kad technologijos yra svarbios, kalbant apie visus žmogaus teisų politikos aspektus. Ir vienas pagrindinių e, mūsų, viena pagrindinių rekomendacijų e, yra. E, nedrausti tam tikrų technologijų, bet e, padėti e, žmonėms, kurie susiduria su e, jų teisų pažeidimais, e, padėti jiems kovoti su tais pažeidimais, suteikti jiems atitinkamus įrankius, atitinkamas technologijas. Tokiu būdu technologijos prisidėtų prie geresnės žmogaus teisų padėties. Madam, Dėkoju. Perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Pasakysiu iš karto, kad suteiksiu žodį e, penkiems norintiems pasisakyti, aptarnėjant visus mums likusius pranešimus. Dabar suteiksiu žodį ponui Polčiak. Pabrėšiu, kad anksčiau pasisakinėję kolegos ne visada gaus žodį tolesnėse diskusijose, tačiau stengsiuosi elgtis kuo sažiningiau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Mano nuomonė, jis yra labai svarbus ir paliečia tikrąją reikalo esmę. Kitaip sakant, keliamas klausimas, o už kiek turėtume pardavinėti, ar esame pasiryžę parduoti savo sąžinę už kiek įmonės yra pasirengę tai daryti, kurios užsima, pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje ar apskritai ES neleistinais dalykais. Ir e, man atrodo, kad mes čia turime renkti labai plačią diskusiją šiais klausimais. Pagrindinis žmogaus teisės e, yra universalios ir jų vertė iš tikrųjų yra didesnė negu kad e, užimtumas arba BVP. Tačiau toli gražu ne visi pasaulyje galvoja taip pat. Ir čia mums reikia ieškoti tam tikro sutarimo. Dėkui, dabar vieną minutę ponui Kaputo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasiūlymas atskleidžia žmogaus teisų pažeidinėjimo riziką, kuris susijusi su naujosiamis technologijomis, ypatingai internetu. Tokia rizika dar labiau išauga, kada nesilaikoma tam tikros etikos, kurią lydi e, tokia veikla. Sakysim, naujų technologijų panaudojimas e, sekimo tikslais. Taigi yra būtina užtikrinti ex post kontrolę, norint apginti žmogaus teisės. Nors kartais tokios e, technologijos gali būti panaudojamas ir labai garbingiems tikslams ir kilniems tikslams. Taigi turime atsižvelgti į visus šių technologijų panaudojimo aspektus, ypač e, kai tai susiję su tyrimu, sekimu, stebėjimu ir taip toliau. Taigi vyriausybės piliečių visuomenė ir privačias įmonės visas turi įsitraukti į šį reikalą. Čestitam gospođi Šake na izvještaju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu e, pasveikinti poną Šakę, parengus šį pranešimą. Iš karto noriu pasakyti, kad be jokios abejonės internetas atvėrė e, didžiulės laisvės sritis. Tačiau e, tai šiek tiek primena man Alfredo Nobelio atveju. Jis išrado dinamitą tikėdamasis, kad jis bus naudojamas tik tai taikiais tikslais, bet vėliau, kaip žinome, jis buvo panaudotas karo tikslams. Taip pat ir internetas. Jis e, atveria daug laisvės, bet yra panaudojamas taip pat ir represiniais e, diktatorių režimų tikslams. Todėl yra gerai, kad e, šis pranešimas įspėja apie galimus piknaudžiavimus ateityje. Tikiuosi, kad komisija ateityje atsižvelgs į šį pranešimą savo darbe. Pane Hautala, pane pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, nėra abejonės, kad IRT yra susijęs su žmogaus teisėmis. E, šios technologijos atneša ir naudos žmonėms, leidžia jiems geriau komunikuoti, komunikuoti taip pat apie žmogaus teisų pažeidinėjimus, bet gali tapti ir tų teisų gynėjų spastais. Esame, turėtume būti pasiryžę pripažinti, kad e, taip pat ir ES e, viduje yra tam tikrų įmonių, kurie pakenkė mūsų reputacijai, prisidėdamas prie žmogaus teisų pažinėjimų Irane, e, Baltarusijoje ir taip toliau. Turiu galvoje Telia, Sonira, Nokia, Siemens kompanijas. Taip pat e, pranešime labai tiesingai sakoma, kad paslaugų teikėjai ir tinklų teikėjai turėtų skelbti ataskaitas apie savo ryšius tarpusavyje ir su įvairiais uh, diktatoriškais režimais. Taip pat turime ginti ir e, vidu, vidaus informatorius. Ponas Arno, nemažai yra čia gerų dalykų šiame pranešime. Manau, kad turime rūpintis, kad e, nebūtų cenzūros, nebūtinos cenzūros internete. Aš asmeniškai manau, kad geriausiai tai galėtų padaryti nacionalinės vyriausybės, o ne ES diktatas. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 17 dalį. Čia kalbama apie prekybos politizavimą, apie vakarų vertybių primetimą trečioms valstybėms e, e, kaip prekybos sąlygas su besivysančiomis šalimis. Man tai yra ne tik nepriimtina, bet tai yra e, iš tikrųjų arogantiška. Tarsi mes žinotume geriau, kokie įstatymai turi vyrauti trečiosios šalims, jiems sakyti, ką jie turėtų daryti. Tai tikrai pažeidžia jų suverenumą ir aš negaliu pritarti tokiam pranešimui, kokiam, kuriame tokie dalykai e, kalbami. Ačiū dabar e, žodis komisijos nariui Timmermans. Ačiū, ponė pirminkė. Noriu padėkoti ponė Schachė už puikų pranešimą. Kartais skaitant tokį pranešimą panašu, kai skaityti kai kurios uh, filosofų kūrinius, kur kalbama apie panašius dalykus. Pranešime kalbama apie vairius savalaikius, svarbius iššūkį keliančius e, dalykus, rekomendacijas. Komisija džiaugiasi, kad ES raginama sustiprinti savo pastangas, e, stiprinti ryšį tarp skaitinės e, erdvės ir žmogaus teisų, interneto ir laisvės. Ta pati galima paskaityti ir skaitinės rinkos strategijoje, kurią patvirtino komisija neseniai. Europos Sąjunga yra pasiryžusi propaguoti žmogaus teisės visose savo išras veiksmų srityse. E, šiais laikais e, skaitinės technologijos skaitina vis svarbesnį vaidmenį mobilus ryšiai taip pat, todėl žmogaus, ryšių, e, žmogaus teisų proklamimas šiuose srityse labai svarbu, dedant pastangas, ginant žmogaus teisės ir demokratiją visame pasaulyje. Todėl mes pritarėme Europos parlamento nuomonėje, kad e, informacinė technologija e, labai svarbi užtikrinant žmogaus teisės, pagrindinės laisvės. Mes taip pat pritarėme tam nerimui, kad kai kurios pagrindinės teisės, ypač teisė į žodžio laisvę, teisė į informaciją, teisė į privatumą, asmeninių duomenų apsaugą, gali būti pažeidžiami dėl neteisėto, neteisėto stebėsnos, cenzūros, neteisėto komunikacijos perimimo ar e, asmeninių duomenų rinkimo, ypač jeigu jie vykdomi masiškai ir nebūtinai teisėtais tikslais. Tam reikia mums suvienyti pastangas, kad gintume pagrindinės teisės, turime propaguoti e, demokratinės priežiūros pajėgumų stiprinimą, panaudojant visas e, tarnybas, kad jos nebūtų naudojamas e, priespaudai, žodžio laisvės priespaudai ir panašiai. Tai yra ES gairėse įrašyta. Ir mes esame pasiryžę propaguoti šias gairias mūsų santykiuose su trečiosiomis šalimis. Ir būtent dėl to komisija remia e, e, jungtinių tautų e, ypatingojo pranešėjo e, dėl e, dirbančio privatumo teisės rytyje paskirimui. Labai e, būtina, kad visa tai neturėtų neigiamų pasiekmių žodžio laisvai, privatumo laisvai Europos saugumo darbo tvarkė, kurią patvirtino komisija šiemet, aiškiai sako, kad komisija e, tikrins bet kokias e, saugumo priemonės, ar jos atitinka pagrindinės e, teisės, tuo pat metu užtikrinant jų veiksmingumą. Mes taip pat esame pasiryžę padėti žmogaus teisų gynėjams, nepriklausomiems žurnalistams, kad jie galėtų panaudoti technologijas, kovodami už laisvę. Europos Sąjunga taip pat aktyviai gina žiniasklaidos laisvę, pluralizmą ir pradėjo du naujus nepriklausomus projektus. Europos e, žiniasklaidos laisvės centrą e, remiant šiam parlamentui. Šis projektas kovos su žiniasklaidos laisvės pažeidimais ES ir kitose šalise e, teiks paramą žurnalistams, jų skaitmeniniam mokymui. ES naudoja sankcijas, kad autoritariniai režimai nenaudotų technologijų kovai prieš e, žmogaus teisų gynėjus, pavyzdžiui, Sirijoje. Be specifinių sankcijų mes peržiūrėjome eksporto kontrolės priemonės, kad būtų galima riboti e, jautrios technologijos eksportą, jeigu ji būtų naudojama žmogaus teisų pažeidimams. Ir jau nuo 14 metų mes tą e, technologiją, jos eksportą ribojame ir toliau galvojame, kaip išplėsti kontrolės, eksporto, eksporto kontrolę e, tokiams technologijoms, kurios gali būti naudojamos stebėti ar kontroliuoti e, internetą, taip pažeidžia žmogaus teisės. Kaip panas Hakė rašo savo pranešime, būtina integruoti technologijų poveikį, gernant žmogaus teisų situaciją per visus mūsų išorės veiksmus. Komisija ir išorės veiksmų tarnyba dirba kartu, e, siekiant šio tikslo. Informacinė technologija padėjo propaguoti, plėsti laisvę pasauliniu mastu. Ir tai, e, tai tęsti yra mūsų visų atsakomybė. Privatus sektorius, pilietinė visuomenė, vyriausybė, tarptautinės organizacijos, ir e, atskiri asmenys turi to siekti. ES yra pasirengusi patvirtinti savo įsipareigojimus e, propaguoti necenzuruotą prieigą prie informacinių technologijų. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Diskusija baigta. Balsuojame bus rytoj.